Good afternoon, my dear colleagues. Are... Labadiena, kolegos. Mūsų nėra labai daug kol kas, bet manau, tie, kurie domisi šiais klausimais, tikrai atvyko į posėdį. Taigi, pažvelkime į darbo atvarkę, pradėkime nuo pirmojo punkto. Pirmasis punktas - darbo atvarkės tvirtinimas. Jeigu nėra jokių pageidavimų, patvirtinsime darbo tvarkė, antras darbo tvarkės punktas, pirmininko pranešimai. Vertimas vykdomas šiandien į visas kalbas. Taip pat visas posėdis bus transliuojamas. Grupės nuotrauka ir atsisveikinimo vakarėlis. Turiu pasakyti, kad tai yra paskutinis mūsų posėdis, taigi visas mūsų komitetas kovo 31 dieną yra kviečiamas padaryti bendros nuotraukos 12 val. 3C050 salėje, tai yra šioje salėje, taigi visi pilnateisiai ir pakaitiniai komiteto nariai yra maloniai kviečiami. Atsisveikinimo vakarėlis bus organizuojamas pusę septintos Briuselyje parlamentarų restorane pirmame aukšte, taigi kviečiami ir darbuotojai, ir komiteto nariai, ir pakaitiniai nariai. Trečias darbo tvarkės punktas - posėdžių protokolų tvirtinimas. Tai yra posėdžių, kurie vyko bičelio 23-25, sausio 21-22, vasario 9-11, vasario 16-17 ir kovo 16 dienomis. Jeigu nėra jokių prieštaravimų, mes patvirtinsime šių posėdžių protokolus. Šio posėdžio protokolas šios dienos ir dienos posėdžių protokolai bus išplatinti visiems raštišką formą. Ketvirtas darbo tvarkės punktas yra e, transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų nustatymas. Aš norėčiau pradėti diskusijas šiuo klausimu, suteiksiu žodį atsakingai pranešėjai, tai yra poniai Pridai Brapels ir norėčiau suteikti jai žodį. Prašom. Dank u wel, voorzitter. Um, bedankt uh, alleszins om... Uh... Ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti už tai, kad įtraukėte šį punktą į darbo tvarkę ir tai yra vienas iš paskutinių mūsų posėdžių. Labai svarbu bent jau pasikeisti nuomonėmis dėl šio klausimo. Mūsų, aišku, nėra labai daug, bet tikiuosi, kad čia susirinko tikrai susidomėję šiuo klausimu asmenys. Ir aš esu įsitikinusi, kad visus mus domina šis konkretus klausimas - organų donorystė ir transplantacija. Šis klausimas varstomas jau ilgą laiką, aš manau, jau dešimt metų. ES pagal Amsterdamo sutartį įgavo galių imtis priemonių dėl kraujo audinių ir organų transplantacijos. Ir mes, kalbėdami apie kraujo darinius ir audinius, padarėme sparčią pažangą 2003 ir 2004 metais mes prieėmėme atitink, atitinkamas direktyvas. Kai dėl organų tuo metu buvo priimtas sprendimas, kad ES eis kitų kelių, taigi mums prireikė šiek tiek daugiau laiko organų donorystė ir transplantacija yra labai sudėtingas ir jautrus klausimas. Šioje srityje egzistuoja nuomonių skirtumai tarp valstybių narių. Ir dėl to mūsų daroma pažanga yra lėtesnė. Bet kuriuo atveju Europos parlamentas ir kai kurie šio komiteto, visuomenės sveikatos komiteto nariai kreipiasi į komisiją prašydami parengti pasiūlymų projektus dėl bendrų taisyklių ir didesnio bendradarbiavimo ES lygmenių. 2007 m. gegužės mėnesį Europos komisija pateikė komunikatą, kuris turėjo tris pagrindinius tikslus. Pirmiausia, Europos komisija siūlė parengti teisės aktų projektus dėl organų donorystės ir transplantacijos kokybės ir saugos standartų, dėl didesnio bendradarbiavimo tarp valstybių narių ir dėl priemonių siekiančių iškirsti kelią priekybai, nelegaliai priekybai organais. Pone pirmininkė, mes šiame komitete parengėme rezoliuciją, kurią patvirtino parlamentas balandžio 22 dieną praėjusiais metais. Mano kolega ponas Adamų buvo pranešėjas nuo mūsų komiteto ir atliko puikų darbą. Rezoliucijos leitmotyvas buvo toks, mes siekiame rasti atsakymus į iššūkį surasti daugiau donorų Europos Sąjungoje. Organų donorystė išsaugo žmonių gyvybės kiekvieną dieną, tačiau organų donorų trūksta ir kiekvienais metais tūkstančiai žmonių laukiančių transplantacijos operacijos miršta. Taigi savo rezoliucijoje Europos parlamentas pabrėžė, kad Europa gali atlikti gyvybiškai svarbu vaidmenį šioje srityje. Praėjusiu metu gruodžio mėnesį Europos komisija paskelbė pasiūlymą dėl direktyvos ir veiksmų plano projektą ir gruodžio trečią dieną prieš paskelbent šį pasiūlymą mes iš komisijos ir komisijos ekspertų gavome šiokios tokios informacijos diskusijų metu. Aš labai džiaugiuosi, kad Europos komisija bent jau iš pirmo žvilgsnio uh, atrodo, įtraukia daugybę Europos parlamento pasiūlymų į savo projektą. Gruodžio pabaigoje aš buvau paskirta pranešėja šiuo klausimu, taigi turėjau dar vieną galimybę aptarti komisijos pasiūlymus su suinteresuotomis šalimis, taip pat su vyriausybinėmis organizacijomis, daktarais, gydytojais, verslo atstovais ir įvairiomis Europos organizacijomis. Ir iš esmės e, suinteresuotų šalių reakcija į pasiūlymą buvo teigiama. Dabar mes turėtume detaliau panagrinėti komisijos pasiūlymus, išsiaiškinti keletą punktų ir kur įmanoma tuos punktus turėtume patobulinti. Pirmininkė, gaila, kad mes neturime pakankamai laiko, kad būtų užbaigtas visas sprendimo prieimimo procesas iki, iki rinkimų. Mes paskyrėme pranešėją direktyvos klausimui nagrinėti, tačiau ne veiksmų planui nagrinėti. Taigi tenka dėl to apgailę stauti nes šios klausimus svarstys kitos kadencijos parlamentas. Abu pasiūlymai yra svarbus ir gaila, kad negalime abiejų pasiūlymų svarstyti vienu metu. Taigi tokiame kontekste mes nusprendėme neteikti pranešimo projekto, bet surenkti komitete tikslinės diskusijas. Taigi aš parengiau darbinį dokumentą, kuris tikiuosi prisidės prie konstruktyvių diskusijų. Tikiuosi, kad visi turėjo laiko perskaityti šį dokumentą, jis buvo išverstas į visas kalbas, taigi aš jo išsamei nepristatinėsiu. Tačiau aš norėčiau pasidžiaugti, kad direktyvos pasiūlymas yra plataus užmojo, tos visos struktūros užtikrinsančios kokybės ir saugos standartus valstybėse narėse. Taip pat kompetentingos institucijos valstybėse narėse turės pakankamai laisvės, kad nustatytų detalės taisyklės. Aš norėčiau pažvelgti tik į keletą punktų ir taisyklių. Manau, kad juos dėlėtų šiek tiek patikslinti arba bent jau apsvarstyti. Pirma, reikėtų užtikrinti pakankamą lankstumą rezoliucijoje. Lankstumas yra pagrindinis reikalavimas, kuris turėtų atsispindėti tiek direktyvoje, tiek rezoliucijoje. Kai kuriuose pasiūlymo dalyse pavyzdžiui, tose, kur kalbama apie nacionalinės kokybės programas ir priedus, reikia pasakyti, kad tos dalys yra pernelik detalios. Priedą bus galima atnaujinti ir papildyti vėliau, atsižvelgiant į mokslo srityje daromą pažangą. Taip pat turiu pasakyti, kad priedė yra numatyti visi sąrašai ir nuostatos, kurie yra reikalingi gydytojams sprendžiant apie organų tinkamumą. Kai kuriuos tai gali neraminti. Kai kurie mano, kad galbūt biurokratijos čia yra pernelyg daug, bet galbūt komisijos atstovai galėtų mums pateikti savo atsakymą. Antras dalykas, kuris mano nuomonė yra svarbus, yra santykiai tarp nacionalinių institucijų ir Europos organų mainų organizacijų. Aš manau, kad e, galių suteikimas nacionalinėms institucijoms yra ambicingas tikslas. Šiuo metu tokios institucijos kol kas neegzistuoja. taip pat labai svarbu pažiūrėti, ar nacionalinės institucijos ir Europos organų mainų organizacijos keičiasi informacija. Trečias svarbus dalykas yra ryšys šio projekto ryšys su kitais teisės aktais. Atsižvelgiant į transplantacijos klausimą, manyčiau, kad, kad būtų galima numatyti tam tikras išimtis ir išlygas. Čia norėčiau prisiminti savo kolegos pranešimą, dėl kurio balsuosime rytoj. Turiuomenėje pono Bauvis pranešimą. Čia egzistuoja tam tikrų dalykų, kurie gali paveikti ir šį projektą. Taigi mes galbūt galėtume pasvarstyti tam tikrų išlygų klausimą. Ketvirtas, mano nuomonės, svarbus klausimas yra direktyvos taikymos ryties apribojimas. Manęs nekarta klausia, kodėl į šios direktyvos taikymos rytį nėra, nėra įtrauktas organų priskirimo ir paskirstimo klausimas. Reikia taip pat kalbėti apie nacionalinių institucijų tinklą, kuris galėtų keistis informaciją. Toks tinklas būtų puikia vieta keistis geriausia gydimo ir medicinos praktika ir tai galėtų prisidėti prie direktyvos tikslų siekimo, tai yra padidinti transplantacijai skirtų žmogaus organų kokybės ir saugos standartų taip pat prisidėtų prie didesnio organų prieinamumo. Taip pat yra kalbama apie būdus, kuriais siekiama išvengti organų atmetimo. Manau, kad šiame dokumente turėtų atsirasti vietos ir šiam klausimui. Ir dar vienas klausimas yra susijęs su apibrieštimis. Tarkime, organų apibrieštis. Būtina tiksliai apibriežti, kas yra organas. Taip pat būtina apibriežti donorą ir organą. Būtina tiksliai apibriežti donoro ir organo apibūdinimą. Reikia atsižvelgti į mokslo padarytą pažangą ir aš manau, kad kolegos galėtų išreikšti savo nuomonę apie 25 šio pasiūlymo straipsnį. 13 straipsnėje mes turėtume kur kas konkrečiau kalbėti apie gyvus donorus. Šiuo metu 13 straipsnėje sakoma, kad gyviems donorams priklausančių žmogaus organų donorystė yra savanoriška ir nemokama. Tačiau rezoliucijoje, kuriai pritarė parlamentas praėjusiais metais, mes primiktinai reikalavome, kad valstybės narės pačios apibrieštų sąlygas, kuriomis kompensacija gali būti skiriama. Ir tokia kompensacija, toks mokėjimas turėtų būti tik kompensacija ir turėtų, pavyzdžiui, atlyginti tam tikras išlaidas patirtas dėl organų dovanojimo. Taigi aš manau, kad mums dėlėtų patikslinti ir šį straipsnį. Ir paskutinis punktas yra susijęs su sąrašais ir atsiekamumu. Norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į sąrašų ir atsiekamumo svarbą, ypatingai kai kalbame apie neteisėtą priekybą organais. Turėtume pagalvoti apie Europinę tapatybės nustatymo sistemą. Neseniai buvo pradėtas vykdyti projektas ir šis projektas, manau, galėtų būti svarbus tobulinant šį projektą. Ir manau, šį klausimą būtų galima iškelti tuo metu, kai svarstysime veiksmų planą. Pirmininkė, Direktyva ir veiksmų planas yra didelis žingsnis į priekį. Aš manau, kad tai padės padidinti donorų skaičių Europoje ir padės mums tą padaryti saugiai. Nepaisant to, mes turėtume plačiau žvelgti į šį klausimą ir turime žvelgti į transplantacijos priežastis. Visai nesiniai mes buvome sustikę su darbo grupę dėl inkstų sveikatos. Ir mums buvo pasakyta, kad yra ne vienas tūkstantis europiečių, kurie turi problemų, sveikatos problemų su kepenimis. 10 procentų visų europiečių serga tam tikromis chroniškomis inkstų lygomis. Ir jeigu mes nepakankamai anksti diagnozuosime tokias lygas, tai tokiems žmonėms gali vieną dieną prireikti inkstų transplantacijos. Taigi mes turime skirti daug dėmesio prevencijai ir visuomenės švietimui. Ir ne tik turime kalbėti apie inkstų lygas, bet ir širdies ir kraujagislių lygas. Ir tai yra labai svarbu. Taigi, ponė pirmininkė, labai ačiū už man skirtą žodį, už jūsų dėmesį. Norės išgirsti kolegų nuomonės, tikiuosi konstruktyvių diskusijų. Ačiū. Uh, ačiū. Aš paprastai suteikiu žodį šešėliniams pranešėjams iš politinių frakcijų. Atrodo, kad šiandien šešėlinių pranešėjų nėra. Taigi, aš norėčiau suteikti žodį komisijos atstovui, poniai Patricijai Brunko iš sveikatos generalinio direktorato. Pone, prašyčiau pasisakyti. Thank you, Chairman. Well... Ačiū, ponė pirmininkė. Leiskite padėkoti pranešėjai už puikiai atliktą analizę siūlymo, kurį pateikė komisija dėl organų donorystės kokybės ir saugumo. Buvo teisingai pabrėžti svarbiausiai dalykai, pranešėja tai padarė, mes džiaugiamės, kad dabar šiais klausimais vyksta diskusija. Pirmiausia, norėčiau pasakyti, jog pranešėja džiaugiasi šiuo siūlymu, galiu tai konstatuoti, ji mano, kad siūlymas palieka pakankamai lankstumo valstybėms narėms, kurios galės priimti šį siūlymą nekenkdamos nacionalinėms sistemoms, jeigu jos jau nacionalinės nuostatas turi šioje srityje. Kai dėl atskirų specifikacijų pabandysiu atsakyti tos septynis klausimus, kurie buvo paminėti. Pirmiausia, lankstumas, reikiamas lankstumas. Reikia paminėti, kad kai kurie dalykai buvo patikti galbūt ir pernelyg detaliai, o būtent kokybės programų, nacionalinių kokybės programų laikas, kai kurių charakteristikų ir bandymų laikas, kai dėl kokybės nacionalinių sistemų mes manome, kad tos programos turi būti dėgiamos, įgyvendinamos, tai yra labai svarbu. Taip pat labai svarbu pateikti tam tikras nuorodas, nesakau detalės, bet nuorodas Nes, kaip teisingai sakė pranešėja, vienas iš netiesioginių tikslų, norėčiau pabrėžti netiesioginių tikslų, nes juridinis pagrindas turimas neleidžia tiesiogiai minėti šio tikslo, tačiau vienas iš netiesioginių tikslų yra kovoti su prekyba žmogaus organais. Taip pat tikslas yra įdėkti gerą sistemą, kuri leistų tikrinti ir atlikti auditą. Tuo būdu yra užkertamas kelias galimai prekybai organais. Dabar dėl apibrieščių, kurios buvo minimos priedė, norėčiau pasakyti, kad tai yra rezultatas projekto, kurį vykdė Europos komisija. Prie to projekto dirbo ekspertai ir ten yra minimos vienos iš sudėtingiausių technologijų, jos yra bandomos ir Manyčiau, kad mm, svarbu, kad tie bandymai vyktų toliau. Taigi, jokių standartų parengti neketinama, ketinama atlikti rizikos įvertinimą, išsiaiškinant, kokie organai labiausiai tinka vienam ar kitam pacientui. Kai dėl ryšio tarp kontrolės institucijų ir transplantacijos struktūrų galėtume pasakyti, kad mes manome, jog na, kompetentingos institucijos gali minėtiems organizmams deleguoti tam tikrą kompetenciją susijusią su organų donorystė. Kodėl pacientų judumo klausimas iš vienos valstybės į kitą nebuvo įtrauktas į šį siūlymą. O būtent dėl to, kad mūsų pasiūlymas yra susijęs su organų transplantacijos kokybė ir saugumu. Mes būtent dėl to nekalbame apie organų judumą ir nekalbame taip pat ir apie pacientų judumą. Visa tai yra apimta kito teisės akto ir jūs, ko gero, puikiai jį žinote. Ketvirtasis dalykas. Mes manome, kad e, šio dokumento prieptis yra pernelyg siaura, organų donorystė yra toks dalykas, kur ne visada žinoma, ką daryti, siekiant užtikrinti pacientų saugumą, ką daryti pagal turimus teisės aktus, e, ką reikia palikti spręsti valstybėms narėms, o kur reikalinga ES reguliavimas. Mes manome, kad subsidiarumo principo čia turime neužmiršti valstybės turi turėti tam tikrą atsakomybę šios rytyje. Kai dėl organų atmetimo galėtume kalbėti, ar kal, galėtume klausti, ar kalbame apie organų atmetimą juos transplantuojant, ar, ar, ar, ar apie kitus transplantavimo atvejus, nes pirmųjų atvejų organų atmetimas būtų e, vertinamas pagal rizikos įvertinimo kriterijus kai dėl galimybės gauti vaistus, kuriais kovojama prieš organų atmetimą, tai čia reikėtų krei... naudotis kitais teisės aktais, farmaceutikos teisės aktais. Maničiau, kad apibrieštis kai kurios galėtų būti dar pagerinamos ir mes norėtume, kad tarp atskirų teisės aktų būtų geresnis nuoseklumas užtikrinamas. Šis siūlymas turi būti suderinamas su direktyvos E, kuri vadinasi audiniai ir lastelės apibrieštimis. Ši direktyva turės būti priimta pakankamai greitai. Ir svarbu, kad šį siūlymą su minėti direktyva būtų suderinami. 25 straipsnėje taip pat apie panašius dalykus kalbama, to nebekartosiu, nes tikslas yra teisės aktus paprastinti. Mes norime, kad būtų išvengta bet kokio dubliavimuose, bet kokių pasikartojimų, kad nebūtų kartojami tie patys reikalavimai ar nuostatos. Svarbu užtikrinti, kad nekiltų jokios sumaišties. Šeštasis klausimas. Aš pasižymėjau, kad kompensavimo donorui gyvam klausimas buvo iškeltas, pranešėjai tai minėjo, komisija mano, kad tai nėra susiję su šios direktyvos apriptimi. Net jeigu e, apie tai yra kalbama audinių ir lastelių direktyvoje. Ne pradinėme tekste, bet jau vėlesnėme. Taigi šį aspektą pasižymėjau. Dabar, kai dėl sąrašų ir atsiekamumo ir dėl prekybos organais, prekyba organais negali būti kova su šia prekyba, negali būti tiesioginis siūlymo tikslas, nes tai yra netiesioginis tikslas, kad organų prekeiviai negalėtų to atlikti lengvai. Toks būtų mūsų netiesioginis tikslas. Ačiū. Ačiū. Galbūt yra Europos duomenų apsaugos pareigūno asistentas, ponas Švenik Batareliai. Galbūt jūs norėtumėte pasisakyti. Prašom tuomet. Thank you, Mr. Chairman. I would like to thank you. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau padėkoti Jums ir pranešėjai už tai, kad Europos domenų apsaugos pareigūnas gali pasidalinti savo nuomonę šiuo klausimu. Peter Hastings ir aš sekėme jūsų vykdytas diskusijas ir mes ir toliau labai noriai su jumis diskutuosime dėl šio klausimo. Mes kalbame apie asmens duomenis, apie gyvų ir mirusių asmenų duomenis. Ir tokie duomenys dažnai yra jautrus. Tokių duomenų apdorojimas nu, valstybių narių lygmenių yra reglamentuojamas. Yra vyk... pagal 95 metų 4046 direktyvą. Būtina kalbėti apie donorų ir recipientų asmens duomenų apsaugą. Mūsų nuomonė iš esmės yra teigiama, tačiau mes siūlome pritarti konkretiems pakeitimams. Ir mes manome, kad pasiūlymų kai kurios nuostatos turėtų būti harmonizuotos, atsižvelgiant į šios iniciatyvos tikslus. Mes žinome, kad viena vertus reikia rasti pusiausvyrą tarp pakankamai lankščios gyvoms ir pranešėjas savo darbo dokumente apie lankstumą kalba nemažai. Ir tarp Europos komisijos ir duomenų apsaugos pareigūno, kad būtinos detalios taisyklės reglamentuojančios asmens duomenų apsaugą. Kalbant apie anonimiškumą, konfidencialumą ir duomenų apsaugą, būtina viską apibriežti aiškiai ir nedviprasmiškai. Mes turime kalbėti labai konkrečiai. Kovo penktos dienos pranešime, kurį galima rasti mūsų tinklalapyje, ten yra sakoma, kad duomenų apsauga neturi tapti kliūtimi transplantacijai netgi priešingai duomenų apsauga turėtų prisidėti prie informacijos kokybės ir prie informacijos prieinamumo. Taigi mūsų nuomonė yra išdėstyta kovo 5 dienos pranešime ir mes siūlome keisti terminus ir nedaryti jokių esminių pakeitimų pačiame pasiūlyme. Mes taip pat siūlome sustiprinti bendrą apsaugos lygį ir į direktyvą įtraukti tam tikras nuorodas į konkrečias apsaugos priemonės, kaip pavyzdžiui, kodavimą, rizikos analizę ir nepriklausomus auditus. Taip pat būtina pažvelgti į ateitį ir panagrinėti skirtingas galimybės koduojant arba įslaptinant tam tikrą informaciją. Ypač reikia sekti naujų technologijų pažangą. Mes džiaugiamės, kad pasiūlyme yra nurodyta būtinybė konsultuotis su duomenų apsaugos pareigūnu, bent jau dėl duomenų perdavimo trečiosiams šalims. Taip pat pasiūlyme yra kitas pasiūlymas, kita nuoroda 18 straipsnėje antrame punkte F. Kalbama apie bendradarbiavimą tarp kompetitingų nacionalinių institucijų. Tai yra labai svarbi nuostata kadangi domino apsaugos institucijos gali iš anksto patikrinti tam tikrus asmens duomenis. Pone pirmininkė, aš netrukus baigsiu savo pasisakymą, tačiau prieš tai paminėsiu dar vieną labai svarbų klausimą, kuris yra susijęs su galimybė naudotis duomenimis. Taigi, sėkmes. Manoma, kad labai svarbu yra atsakamumas ir anonimiškumas. Šio pasiūlymo tikslas yra užtikrinti geresnį informacijos atsakamumą, kad būtų galima atsekti kiekvieną organą iki jo donoro. Taigi čia egzistuoja tam, tikras, tam tikra dviprasmybė, nes pagal 95 metų 46 direktyvą mes kalbame apie tam tikros informacijos konfidencialumą. Bet ne apie visišką anonimiškumą. Taigi mūsų pateiktoje nuomonėje jūs e, rasite pasiūlymus susijusius su tam tikrais pasiūlymo straipsniais ir konstatuojamosiomis dalimis. Taigi mes esame pasirengę pateikti daugiau informacijos jums, jeigu tokios informacijos prireiks. Ačiū, ponė pirmininkė. Thank you very much indeed. Uh, now I saw that... Labai jums ačiū. Matau, kad iš socialistų frakcijos atvyko šešėlinė pranešėja, taigi ponia, galbūt norėtumėte pasisakyti. Muchas gracias, señor presidente. Eh, yo quiero dar señora Brepols por el documento que nos. Ačiū pirmininkė. Labai norėjau, ponė Pirkaus, padėkoti už dokumentą, kuris čia buvo pristatytas. Visiškai jai pritariu. Beje, mes jau kartu šią temą nagrinėjome kitomis progomis. Ir žinau, kad informacijos jau buvo surinkusi nemažai, kad darbas buvo atliktas didžiulis ir kaip vienu metu buvo sakoma, pristatant šį dokumentą, mes visi pritarėme šio pranešimo tikslui, kitaip tariant, gerinti organų prieinamumą, gerinti transplantacijų operacijų saugumą, padaryti taip, kad tos operacijos būtų prieinamesnės tiems, kurio, kuriems jų reikia. Reikia taip pat sukurti vieną ar kelias kontrolės institucijas nacionalinės, e, nustatyti standartus saugumui, leidimui, skirimui įvairių organų. Man atrodo, kad visi šie elementai yra būtini. Beje, mums taip pat būtina atrodo, kad šita e, atsekamumo programa taip pat suteiktų e, tinkamo saugumo transplantacijų operacijoms bei e, leistų jas kažkaip susisteminti, nes atsekamumas e, taip pat lems tokių operacijų galimybę vykdyti ir ateityje. Reikia, kad organų donorystė būtų anonimiška ir kad viskas būtų įtraukiama į registrus. Aš visiškai sutinku su panos Nepuls Lempels siūlomomis priemonėmis. Taip pat ir su komisija sutinku, nežinau, ar galėsime dar kaip nors patobulinti e, šį dokumentą, tačiau, kaip jau minėjau, su dauguma idėjų pristatytų čia mums e, pranešėjos aš sutinku. Vis tik tais dėl kai kurių dalykų abejoju. Jūs žinote, kad Europoje yra bendri standartai, kalbant apie kokybę bei apie saugumą, organų kokybę ir saugumą. Įvairiose valstybėse narėse atliekamas nevienodas transplantacijų skaičius, ryto, e, ne, ne, netrukus priimsime direktyvą dėl e, sveikatos ir dėl e, organų vežimo iš vienos valstybės į kitą. Rytoj mes balsuosime dėl tos direktyvos. Tai čia galėtų būti e, išimtimi laikomas organų transplantavimas, nes valstybėse narėse ne vienodi standartai, ne vienodas operacijų kiekis atliekamas ir net nežinau, galbūt jeigu e, kartais toje direktyvoje, toje saugumo, e, pasienio saugumo e, direktyvoje e, netgi padarysime neigiamą dalyką, jeigu, jeigu, jeigu įtrauksime transplantacijas į tą direktyvą kaip išimti. Kaip jau minėjau, su viskuo sutariu ponios Brompels E, pranešime išskyrus šį vieną klausimą. Galbūt jį galėtų kaip nors jį dar išsameu paaiškinti. Labai ačiū. Ačiū, ponas pirmininkė. Labai ačiū pranešėjai. Pranešimas puikiai parengtas, manau, kad bet kokia iniciatyva, kuri artina mus prie tikslo, yra gerai. O, ši, o, o šis tikslas tikrai girtinas. Tikslas yra mm, gerinti transplantacijų situaciją Europoje. Tai nepriklauso vien tik tais nuo organų saugumo, bet ir nuo to, kokia kokiais teisės aktais tas saugumas užtikrinamas. Labai svarbu, kad e, Europos valstybės narės galėtų užsimti transplantacijomis, kad galėtų jas vykdyti. Čia norėčiau priminti labai dramatišką įvykį. Latvis jaunuolis negalėjo e, gauti kepenų, kad būtų jos jam persodintos, nes faktiškai trūko finansavimo, jam neužteko pinigų, jis negalėjo nuvykti į kitą valstybę narį, dėl, narę, dėl to numirė. Ir iš pranešėjos pusės norėčiau tą temą gauti tam tikrų patikslinimų. Kai šis tekstas buvo kuriamas, Ar čia buvo remiamasi kokiomis nors organizacijomis, tų organizacijų patirtimi, kurios jau turi kokių nors teisės aktų e, arba remiasi e, biomedicinos 97 metų konvencija bei pacientų teisų konvencija. Beje, toje direktyvoje buvo tam tikras skyrius skirtas specialiai transplantacijai. Europos taryboje aš tuo metu dirbau ir prisimenu, kad tuo metu mes labai ilgai rengėmės šio dokumento išleidimui. Mes išklausėme įvairių valstybių narių požiūrio, ši procedūra stumėsi labai pamažu. Ir galbūt ir tuo darbu, kuris jau buvo padarytas tada galėtume pasiremti šiandieną. Be kita ko, valstybė, ES e, buvo paraginta pasirašyti šią konvenciją, daugelis e, valstybių narių ją pasirašė, išskyrus atrodo vien tik tai Malta. Na, ne, ne vien Malta, 11 valstybių narių pasirašė. Tai yra labai naudinga, labai išsami mokslinė analizė ir manau, kad tame dokumente, kurį šiandieną nagrinėjame, reikėtų į šį dokumentą atsižvelgti. Deja, kol kas nematau jokių nuorodų į tą tekstą. Andrėjas. Uh... Dėkoju profesoriui Andrėjas. Ar dar yra norinčių pasisakyti? Jeigu ne, norėčiau žodį suteikti poniai Brepels. Bedankt aan uh, E, mevrouw Brunko van de komisija. Ačiū. Pone pirmininkė, taip pat norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiesiems iš komisijos, iš duomenų apsaugos agentūros ir visiems kalbėjusiems kolegoms. Reaguojant į ponios Brunko pasisakymą, turėčiau pasakyti štai ką. Ji kalbėjo apie direktyvos tikslus susijusius su organų atmetimu. Iš tiesų, buvo kreiptasi į tam tikrus asmenis, kurie turėjo svarstyti įvairius metodus, kurių tikslas išvengti organų atmetimo. Kai dėl pačių organų mm, šis klausimas yra nagrinėjimas farmacijos teisės akte, galbūt įvyko nesusipratimas ir mes mm, tiesiog turėtume kartu pasvarstyti šį klausimą. Ponai Butarelė, aš turiu keletą klausimų ir juos norėčiau pateikti. Savo dokumente mm, jis kalba apie anonimiškumą ir atsekamumą ir sako, kad šios, šias dvi savokas yra sunku suderinti anonimiškumo yra siekiama, kai kalbame apie organo donorą ir jo recipientą. Ir čia kalbame ne apie institucijas, kurios dalyvauja visame šiame procese. Taigi mes norime užtikrinti atsekamumo principą. Tačiau galbūt mums tikrai reikėtų šiek tiek atsargiau vartoti atskirus žodžius. Kai mes kalbame apie atsekamumą ir apie visišką donoro ir recipiento anonimiškumą. Taip pat turiu dar vieną klausimą susijusi su memorandumu, kurį jis man atsiuntė 22 punkte. Yra siūloma tam tikra netiesioginė tapatybės nustatymo sistemą, tačiau aš ne visai suprantu, kas čia turima omenyje. Galbūt e, ponas galėtų mums paaiškinti tai išsamiau. Memorandume jūs kalbate apie būtinybę identifikuoti recipientą. Mes iš ponios Brunko ką tik tai išgirdome, kad komisijos nuomonė organų paskirstimas ir paskirimas neįeina į šios direktyvos tikslą. Dėkuoju poniai Sirnusa už paramą ir už papildomą informaciją. Jūs uždavėte klausimą susijusi su direktyva dėl sveikatos priežiūros tarptautiniu mastu. Dėl šios direktyvos mes balsuosime rytoj. Pranešėjas šio klausimo yra ponas Bauvis ir buvo kalbama padaryti išimti organams toje direktyvoje. Buvo pateiktas ne vienas kompromisinis pakeitimas, kuriems, aš tikiuosi, mes pritarsime balsavimo metu. Taip pat norėčiau padėkoti ponui Andrėjevs už labai įdomų pasisakymą ir papildomai pateiktą informaciją dėl Europos tarybos dokumento. Kiek aš žinau, komisijos dokumento preambulėje nėra nuorodos į Europos tarybos dokumentą. Bet galvoju, kad Visa šiuo metu turima informacija ir dokumentai iš tiesų bus apsvarstyti. Taigi dėkoju Jums visiems už Jūsų pasisakymus ir tikiuosi, kad mes dar svarstysime šį klausimą šiek tiek vėliau. Ačiū. Thank you very much. As I, if I understand well, you... Dėkoju. Gal būtų klausimų? Ar norėtumėt, ponė Butarelį, atsakyti dabar ar raštu vėliau? Na, kadangi laiko turime, prašau. Dėkui, ponė primininkė, aš visiškai pritariu tiems komentarams, kuriuos išsakė pranešėja. Tai reiškia tam tikros informacijos anonimiškumą, įslaptinimą. Informacija turi būti visiškai slapta tarp recipiento ir organo donoro, tačiau turi būti visa reikiama informacija užtikrinti atsakomumui organo, kad, kad būtų galima atlikti reikiamą kontrolę. Ta, tai turėtų galimybės turėti atlikti nacionalinės institucijos. Viename iš straipsnių apie tai yra kalbama, 17 konkrečiai. Šiame straipsnėje yra be kita ko kalbama apie informacijos įslaptinimą, jos pavertimą anonimišką. Šios, šie duomenys Šie, šios siūlymus apima direktyva, direktyva 9546, Čia yra minimas skirtumas tarp informacijos, kur yra susijusi su tam tikrų asmenių ir jo identifikavimu. Ir taip pat yra kalbama apie tą informaciją, kuri turi būti visiškai slapta. Tačiau čia mes nekalbame apie visiškai slaptą informaciją. Čia mums reikia kitų dalykų, o būtent padidinti, sustiprinti nacionalinės priemonės kurios padeda geriau užtikrinti konfidencialumą, konfidencialumo politiką įgyvendinti. Tačiau nenorė, neturėtų būti daromos jokios kliūtis, kai yra reikalinga gauti informaciją. Svarbu, kad būtų užtikrindama donorų ir organų gavėjų sveikata, o kitų tikslų nėra siekiama. Atsekamumas yra ta savoka, kuri šiek tiek prieštarauja anonimiškumo savokai. Tačiau mes čia nesiūlome duomenų slaptumą visiškai padaryti pernelyg griežtų. Priešingai, mes siekiame, kad būtų užtikrintas reikiamas duomenų slaptumas, tačiau kartu organų atsekamumas. Svarbu, kad informacija būtų pateikiama saugiai. Į antrą klausimą, ponė pirmininkė, taip pat galėčiau atsakyti, pasakydamas štai ką. Buvo minima viena iš priemonių, kurios padeda informaciją įslaptinti, kodifikuoti ir kompetentinga institucija gali turėti prieigą prie įslaptintos informacijos atskirais lygmenimis, atsižvelgiant į reikiamas priemonės. Pavyzdžiui, pritaikius tam tikrą kodifikavimo sistemą, tai yra, tai yra įmanoma padaryti. Europoje bus įdėkta kodavimo sistema ir informacija susijusi su tam tikrų asmenių, kur reikia identifikuoti, bus galima patikrinti, tačiau svarbu užtikrinti, kad ieškoma reikiamos informacijos, tikslingos informacijos ir turi būti užtikrinta galimybė patikrinti tą informaciją ir tuo, kas jie domėjusi. Taigi, naujos technologijos turi padėti ne tik užkoduoti informaciją, bet taip pat reik, jos padės sukurti ir alternatyvę sistemą, kur informacija bus geriau koduojama ir kad prie informacijos galėtų turėti prieigą tos institucijos, kurios turi ją turėti ir kuriams tai yra reikalinga. Dėkui. Dėkui. Dabar temos nagrinėjimą laikysime baigtų. Galime perėti prie kito darbo tvarkės klausimo. Tai yra penktasis darbo tvarkės klausimas, tai yra maistingumo profiliai norėčiau suteikti žodį kolegiai Auken. Ji pavaduoja savo kolegę. Prašau. Man, o jeg taler jo på vegne. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš tikrai pavaduoju kolegą, kuris negali dalyvauti šiandien posėdyje. Iš komisijos dar negavome siūlymo projekto dėl to, kai bus atliekami e, vertinimai sveikatai atskirų maisto produktų. Mums buvo pasakyta, kad tos taisyklės bus priimtos, mes jų laukiame ir jau laukiame nuo sausio mėnesio. Norėčiau paklausti komisijos, ar buvo jau pateiktas toks siūlymas. Ponas Baroso regis turėjo tą siūlymą pateikti, ar ne? Jeigu tai buvo padaryta, regis EPP frakcijos vadovas tą siūlymą gavo, o mūsų komitetas ne. Na, toks veikimo būdas, man atrodo, pakankamai keistas, tačiau regis siūlymas yra. Regis maisto produktų pramonės įmonės teigiamai įvertino šį siūlymą ponas Baroso galėjo paskelbti, jog dabar reikėtų turėti galimybę taikyti e, išimtis e, elementariausiams maisto produktams, duonai, pienui, vaisiams ar kitiems produktams, sakant, kad jie, štai šie produktai, nepaisant jo turinių, yra geri sveikatai, nesvarbu, kiek ten yra cukraus, druskos e, ir panašių dalykų. Norėčiau išgirsti iš komisijos atstovų, ar šios išimtis, siūlomos išimtis yra tikrai numatytos, ar tai jau buvo paskelbta. Ir trečias dalykas, ribinių e, dydžių nustatymas. Visą tai kol kas yra tik gandai. Ar pavyzdžiui, produktas pusryčiams, kur yra 25 gramai cukraus, šim, šimto gramų yra taip pat laikomas gerų, tinkamų sveikatai, net jeigu ten yra lastelienos, ar, ar taip galima teikti? Aišku, negalima uždrausti vartoti vieno ar kito maisto produktų, tačiau norėtume, kad vartotojas gautų aiškę ir teisingą bei patikimą informaciją. Mūsų siūlyme tai ir buvo pabrėžta. Mes tikėjomės, kad komisija pasielgs taip, kaip ir mes, kad padės įtvirtinti šias garantijas vartotojams. Ir kitas dalykas, ar tikrai bus siūlomos išimtis elementariausiams, baziniams maisto produktams ir ar šie, šie teisės aktai bus tokie platus, neapibriežti, kad, kad vartotojas ir toliau galės būti penimas melais dėl maisto produktų sudėties ir jų tinkamumo sveikatai. Dėkui. Ačiū komisijos atstovas, ponas Vasilijus Maturakis dalyvauja mūsų posėdėje. Prašom, suteiksiu Jums dabar žodį ir po to pradėsime diskusijas. Thank you, uh, Mr. Chairman, and uh, uh, I thank the honorable... Ačiū, ponė pirmininkė, taip pat dėkoju parlamentarui, kuris uždavė šį klausimą komisijai. Komisijos uh, tarnybos iš tiesų dirba dėl maistingumo profilių nustatymo nuo to laiko, kai įsigaliojo atitinkamas reglamentas. Taigi, pirmiausia, Europos komisija kreipiasi į Europos maisto saugos tarnybą ir šios tarnybos nuomonė buvo pateikta. Nuo to laiko Europos komisija rengia susitikimus su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis. Tokių susitikimų metu buvo kalbama apie maistingumo profilius, apie tokių profilių įgyvendinamumą ir visais atvejais buvo atsižvelgiama į reglamento kriterijus. Taigi mes sulaukėme daug reakcijų, daug komentarų ir pastabų. Šis klausimas susilaukė aukščiausių politinių sluoksnių susidomėjimo. Turiu pasakyti, kad diskusijos Europos komisijos tarnybose vis dar vyksta. Ir reikia pasakyti, kad priemonių projektas dar nėra parengtas iki galo ir negali būti pateiktas Europos parlamentui. To negalėsime padaryti iki birželio mėnesį vyksančių Europos parlamento rinkimų. Europos komisija pateiks pasiūlymą, kuriame bus atsižvelgiama į tam tikras maisto kategorijos kurios sudaro pagrindinį mytybos elementą. Kalbant apie išimtis, maisto produktus kaip daržovės, vaisius, žuvį, kiaušinius ir duoną, tie maisto produktai bus, jiems bus taikoma išimtis Kalbant apie apdirbtus maisto produktus, sūrius ir mėsos produktus, nes turime atskirti perdirbtą mėsą ir žalę mėsą. Mes kreipsime šioms maisto kategorijoms ypatingą dėmesį ir mes sieksime užtikrinti, kad tradiciniai maisto produktai galėtų ir toliau išlaikyti teiginius apie maistingumą ir sveikatingumą. Taigi mes daugiau dėmesio skirsime perdirbtiems produktams, kurie sudaro didžiąją mytybos dalį. Ir būtent šioje srityje turime daugiau galimybių naujovėms. Tai turės naudos ir vartotojams tuo pačiu. Europos komisija mano, kad maistingumo profilio pati savoka, kuri yra įtraukta į reglamentą, kuriam pritarė Europos tarybos ir Europos parlamentas, yra labai svarbi. Taigi, Europos komisija pateiks priemonės, kurios atitiks reglamente numatytus kriterijus taip pat mes atsižvelgsime į galimą įtaką verslo subjektams. Turiu pasakyti, ponė pirmininkė, kad apie maistingumo profilius nebūtina pranešti vartotojams. Paprastai informacija apie produkto maistingumą yra pateikiama žymėjime, ženklinime ir Europos parlamentas, kitos kadencijos parlamentas svarstys šitą klausimą. Tai yra svarbus patikslinimas, mano nuomonė, nes vartotojai nematys maistingumo profilių kaip tokių. Maistingumo profilių tikslas yra leisti tam tikriems produktams turėti teiginius apie maistingumą ir sveikatingumą. Taigi nemaistingumo profiliai praneš vartotojams apie maisto produktų maistinės vertes. Pone pirmininkė, kai dėl laiško ir pono Barozo aš tikrai negaliu pakomentuoti, kaip ir kada apie tai buvo pranešta. Aš tikiuosi, kad jūs tą suprasite. Ačiū. So... Dėkui. Uh, uh, Mano sąraše dvi pavardės, ponė Rodai ir ponė Korbet ir ponė Rodai. Ačiū pirmininkė. Pone Aukin norėčiau padėkoti ir pasakyti, kad visiškai pritariu jos keliamiems klausimams. Komisijos atsakymus gavau, tačiau vis tik nais nusprendžiau pasisakyti. Prieš keletą metų dėl ekonominio proceso nuspręsta buvo kurti Europos e, maisto produktų saugos agentūrą, kad ji galėtų prisidėti prie organų, e, prie e, maisto produktų saugumo <laughs> užtikrinimo. Dažnai, kai kalbama apie maisto produktus, kyla labai daug emocijų. Tačiau tam, kad būtų daugiau objektivumo ir atsisakyta tų emocijų, kaip tik tais ir buvo sukurta ši agentūra. Tačiau šiandieną man susidaro toks įspūdis, kad emocijų jau atsisakome ir griebėmės politikos. Beje, tą labai aiškiai demonstruoja pono Baroso pozicija. Ar tik mes nepasukome neteisingų kelių, ar nereikėtų kaip nors pertvarkyti tos agentūros, juk ji tikrai nebuvo sukar, sukurta dėl nieko. Ji ko gero turėtų spręsti šį klausimą, o ne lobistų išklausimų, kurie ateina nuolatos ginti jų e, savo pozicijos. Taigi dėl tradicinių produktų, dėl pieno, kiaušinių ir panašiai, mėsos, tai čia viskas pateisinama, tačiau vis tik tais reikėtų išsiaiškinti, kamgi reikalingi tie maistiniai profiliai maistingumo profiliai. Man susidaro toks įspūdis vis tik tais, kad vartotojai ir toliau klaidinami. Pienas, mėsa, kiaušiniai, žuvis turi būti išbraukti iš sąrašų ir jie neturi būti tarp maistingumo profilių. Tai jeigu taip atsitiks, tai tada maistingumo profiliai išnyks apskritai. Taigi visi produktai, kuriems yra daroma išimtis, nereikalauja, kad jiems būtų kuriami maistingumo profiliai. Jūs pasakėte, kad šie maistingumo profiliai neturi būti tiesiogiai skaitomi vartotojo. Man atrodo, kad tikrai gaila, jeigu tai būtų, nes jeigu jau jie yra, jeigu jie atitinka minimalias sveikatos e, taisyklės, tai kodėlgi juos slėpti nuo vartotojo, kodėlgi jų nepaskelbti. Reikia, kad vartotojas žinotų, kokios yra, kokie yra minimalų standartai, kurių buvo laikomas ir tikrai nesuprantu, kodėl dabar staiga uh, Mm, pamirštamas toks aspektas kaip bendravimas su vartotoju. Ačiū, kad išklausėte. Madam, Ačiū, ponė Rodberint. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau trumpam grįžti prie šio teisės akto pagrindimų. Kam tas teisės aktas reikalingas? Mes kalbam apie maistingumo profilius. Tai yra visai ne tai, apie ką minėjo Doret Korbei. Šiame teisės akte nekeliamas klausimas, ar reikia sakyti teisybę, kas yra geras veikatai ir kas yra blogas veikatai. Jeigu maistingumo, teigin, ar maistingumo teiginiai yra teisingi ar ne, tai, tai visiškai nesprendžiama maistingumo profiliais. Jie netam skirti. Jeigu aš manau, pavyzdžiui, kad maisto produktas yra tinkamas kovotis, pavyzdžiui, su vidurių užkietėjimu, kad būtų galima e, pagerinti kraujo apytaką ar sumažinti cholesterolį, tai man tuomet reikia žinoti, kad tos savybės yra iš tiesų e, būdingos vienam ar kitam maisto produktui. Jeigu tas maisto produktas, pavyzdžiui, vienam ar kitam dalykui yra teigiamas, tačiau jame yra, pavyzdžiui, daug druskos ar daug riebalų, Tai taip pat yra labai svarbu, reikėtų, kad aš kaip vartotojas žinočiau ir šį dalyką. Manau, kad tai yra visai ne tas pats, kaip pasakyti, kad štai ramunėlių arbata yra puikus dalykas, jeigu norite nurimti, ramiai išsimiegoti. Aš net tam atėjau, kad tiesiog čia pasilikčiau, nes man neaiškus yra ryšys tarp šių dviejų dalykų ir iki šiol nesuprantu, kam reikia tų uh, maistingumo profilių. Maisto saugos agentūra juk buvo įkurta ne tam, kad būtų kepami teisės aktai ir tiek. Jis buvo įkurta tam, kad, kad buvo juntamas jos poreikis. Agentūra per nelik ilgai dirbo be jokio skaidrumo. Norėčiau priminti, kad šios agentūros direktorius buvo atvykęs susitikti su mumis. Aš jam sakiau, kad štai e, kaip bus rengiami tie maistingumo profiliai. Aš jo klausiau, o jis man atsakė, jeigu mums patikėsite šiuos įgaliojimus, mes sprendimą rasime. Prieš 6-7 metus tai buvo pasakyta. Na, o dabar matome, kad direktorė yra nauja, toliau dirbama prieš to klausimą, bet matome, kad nesusidorojama su šia užduotimi. Uždar Cornflakes dripsnių egzistuoja 200 maždaug rūšių. Jose ne vienodo yra druskos, cukraus ir panašių dalykų. Na, pagalvokime, pris, panalizuokime apie kokia situacija yra su druska. Kokie dripsniai yra geri, kiek ten turi būti druskos, kad jie būtų geri. Ar darysime 200 skirtingų lentelių? Ar sakysime, kas yra geriausia? Geriausia būtų 0 procentų druskos, bet ar tai yra įmanoma, čia yra kitas klausimas. Dažnai pritariu ponui Mačtakis iš Sanko komiteto, mes e, seniai su juo esam pažįstami ir vis pasipešam įvairiais klausimais jau keletą metų. Tačiau šis teisės aktas yra blogas teisės aktas. Jis yra klaidinantis dokumentas. Komisaras Borg praėjus dviem savaitėms po šio teisės akto paskelbimo turėjo siūsti kitą komunikatą, kur buvo kalbama apie šio teisės akto kūriamus mitus ar skleidžiamas klaidas. Aš būdama juristė galiu pasakyti, kad tikrai netaip reikia dirbti. Na, jeigu mes pasisakome prieš kai kurios maisto saugos agentūros priimtų sprendimus, tai čia ne dėl to, kad komisijai rūpeščių sudarytume ar paerdintumėm ją. Ne. Manyčiau, kad komitologija galbūt netoks ir blogas dalykas. Maničiau, kad darbas turi prasidėti nuo sąžiningų dalykų, kaip sakė ponas Hatsidakis. Iš pradžių mes, pavyzdžiui, pasimkime kitą pavyzdį. Paimkime e, alyvogių aliejaus pavyzdį. 100 procentų riebalų, bet tai yra puikus, sveikas produktas. O ką daryti su kitokių aliejų gamintojais? Rapsų, pavyzdžiui, saulėgražų. Na, mes negalime kalbėti tik apie tuos produktus, kurie yra pakuoti. Mes tiesiog kalbam apie teisės aktus, kurie būtų galiojantis visiems produktams visoje Europos Sąjungoje. Ponas Hatsidakis tai sako, kad bus taikomos išimtis, jos bus numatytos. Neleiskite ir šią temą dar žodelį tarti. Dėl išimčių. Maistingumo profiliai yra dokumentas, tai nereiškia etikečių kažkokio įsteigimo, tai nereiškia draudimo, tai reiškia, kad turi atsirasti ryšys tarp sveikatos teigimų, teiginių ir e, atskirų maisto produktų maistinių savybių. Buvo nuspręsta, kad dalis, kad jeigu nesilaikoma dalies maistingumo profilio, tai tuomet galima teikti, kad produktas nėra tinkamas sveikatai. Turėtų būti aiškiai nurodoma, kad produkte yra daug cukraus ar druskos ar riebalų Man atrodo, kad gera yra štai kas. Ir reikėtų pasakyti, kad turime pasižiūrėti, kokia yra situacija su perdirbtais maisto produktais. Tačiau ataskaitoje, kurią jūs parengėte sausio mėnesį ir maisto saugos agentūra parengė, aš neradau nieko, kas būtų labai protingo pasakyta. Ar jūs, pavyzdžiui, parengsite atskirą maisto produktų kategoriją, kurie apimtų visus jogurtus egzistuojančius rinkoje. Gal aš nelabai protingai mastau, tačiau kaip jūs nustatote, kas yra geras maistingumo profilis, ar tai yra susijęs su atskirais maisto produktais? strikto sensu. Ar jūs atsižvelgėte į mokslininkų rekomendacijas, kurie sako, kad jogurtas yra geras jogurtas tada, jeigu riebalų jame yra, pažiūrėjau, tiek. Pavyzdžiui, 20 procentų riebalų jogurte yra per daug. Mano vyras yra daug liekne, lieknesnis už manęs. Pavyzdžiui, galėtų rinktis jogurtą su 50 procentų riebalų. Kodėl ne? Kaip visą tai suderinti? Kaip šių tikslų, pa, pa, gal šiek tiek prieštaringų pasiekti? Dėkui. More. Dėkoju, ponia Hauken, dar kartą. Man kan sige tak til kommissionen for svaret, som jo Aš irgi norėčiau padėkoti komisijai už atsakymą. Kažkuria prasme mano girdėtus gandus tai tik sustiprina. O aš girdėjau, kas vyksta. Ir jeigu tai yra taip sudėtinga, kaip mums dabar piešia Dagmar, tai tikrai turiu pastebėti, kad mums lieka be galo mažai laiko. Na, Ar iš tiesų labai sunku gauti informaciją dėl tų maistingumo profilių? Ar negalima būtų gauti aiškaus ir tikslaus atsakymo, kad, sakykime, tokiame ir tokiame produkte e, yra kažko tai, dėl ko būtų galima rašyti, kad jisai blogas sveikatai, kenksmingas sveikatai. Arba ant kito produkto galima rašyti, kad e, jisai geras Ar galima rašyti, kad produktas geras, jeigu jame yra daug cukraus, mažai cukraus, bet daug skaidulų? Arba atvirkščiai. Tiesiog reikėtų pasižiūrėti, ką komisija mums pasakys, tačiau vis tik tais mes ir toliau turime likti labai budrus, labai iš arti sekti, kas čia vyksta, nes mes visi žinome, kad labai svarbu vartotojui gauti visą informaciją reikiamų laikų apie tai, ko yra jo vartojimuose produktuose. Ir labai svarbu, kad vartotojui nebūtų e, brukama jį klaidinanti informacija. Taigi norėtumėm, kad komisija mus įtikintų, jog bus laikomasi politinio neutralumo taisyklių, kad E, kai bendraus komisija su parlamentu, bendraus su atitinkamu komitetu, o ne su suinteresuotomis institucijomis. Dėkoju. E, kitas kalbėtojas, ponas Haziba, prašom. Äh, Ačiū, aš manau, kad mes visi laikomės vieningos nuomonės. Reikia kad mūsų žmonės vartotų sveikus produktus. Tai yra neginčiamas dalykas ir visų mūsų pastangos nukreiptos į tai. Tačiau mes turime pritarti, kad vis labiau ir labiau plintantis reiškinys yra nutukimas ir kad tam reiškiniui reikia skirti labai didelės svarbos. Taigi tie maistingumo profiliai tikrai nebus kažkokia panacėja tikrai jais visų problemų neišspręsime. Kaip sakė ponė Rodberent, man irgi labai rūpėtų išsiaiškinti, kokiagi mokslinė baze remiasi komisija nustatydama tuos maistingumo profilius. Mes puikiai žinome, kad dietologijos rytyje veikia be galo daug mokyklų ir kiekviena iš tų mokyklų teigia, kad ji geriausia. Niekas neginčys to fakto, kad e, e švieži vaisiai yra labai gerai sveikatai, galbūt padeda daug, geriau, daug ilgiau gyventi, išvengti vėžio vaistų, vaisių naudojimas. Tačiau apskritai visko galima rasti tarp dietologų patarimų. O man labai rūpėtų išsiaiškinti, kokiagi jūs mokslinė teorija remetės. Vienas maisto produktas susideda iš daug ingredientų. Viskas priklauso nuo to, kiek ko tame produkte yra. Visą laiką yra kalbama apie pirmąjį lygį, apie vartotoją, kuris pats turi priimti sprendimus ir tie sprendimai turi priim, priimami būti labai racionaliai. Tačiau pažiūrėkime į realybę. Argi visada mes priimame pačius racionaliausius sprendimus savo kasdieninėme gyvenime. Taip pat norėčiau išsiaiškinti, ar atlikote kokią nors psichologinę studiją, ar ketinate tokią studiją atlikti, siekdami išsiaiškinti, kokį poveikį vartotojui duoda vienokie, vienokios ar kitokios nuorodos. Nes kartais mums labai e, mus labai stebina toks faktas, kad kuo labiau žmonės perspėjame, tuo labiau jiems atrodo produktas patrauklus tai veikia ne vien vaikus, tai, tai ir suaugusius veikia. Taip kad ne visada mes galime būti racionalūs darydami vienokį ar kitokį pasirinkimą. Ir komisija man labai rūpėtų, ar ketina kaip nors eidama prie antros analizės fazės mums duoti kokius nors aiškius kriterijus, kuo remiasi atlikdama savo studiją. Thank you very much, uh, Richard. Uh... Dėkoju. Pone Renata Zomer, paskutinė išreiškusi noriu pasisakyti. Ačiū pirmininkė. Labai atsiprašau, pavėlavau, nes autostrad... autostradoje vieni kamščiai, ne viską girdėjau, ką sakė komisijos atstovas, išklausiau ponios Rodberint. Uh, ir atrodo šiek tiek orientuojuosi, kur link krypsta šios dienos diskusijos. Taip pat išklausiau Richard Ziver. Sakykime, vaisiai gerai, e, gerai veikia sveikatą. Tačiau, kalbant apie kovą su vėžiu, mes paklausime komisijos, kurgi yra ta vaisių teikiama nauda sveikatai, juk vaisiuose daug cukriu, cukraus. Žinoma, e, komisija galėjo iš mano pusės priimti, priimti tai kaip kokį juoką, tačiau komisija man atsakė labai rimtai. E, komisija pasakė, taip, kai kuriuose vaisiuose yra daug cukraus, tačiau nepaisant visko, jie yra, vaisių vartojimas yra teigiamas sveikatai. Mes daug išklausėme absurdo, sakykime, iš žaliųjų parlamentarų pusės, kurie pareiškė, kad reikėtų taip pat atsižvelgti ir į dienų skaičių, kiek tie vaisiai praleido parduotuvėje, nes e, mažėja vaisiuose vais, vandens koncentracija priklausomai nuo to, kiek ilgai jie leidžia laiko uh, parduotuvės lentynuose. Todėl į tą faktą reikėtų atsižvelgti. Man labai patinka, kad yra numatyta išimčių, vertinant įvairius maisto produktus, maistingumo profilius, e, ribinės vertės, riebalus, druską, cukrų. Aš visuomet maniau, kad maistingumo profiliai turėtų būti kuriami patiems pagrindiniams mytybai produktams. Prisiminkime duonos problemą, kuri buvo kilusi prieš keletą metų. Mes suvokėme, kad duona yra skirtinga, galima lyginti e, pietų e, baltą duoną su šiaurės šalių juoda duona, kuri yra e, e, didesnės, turtingesnės sudėties. E, Taip kad Europoje matome labai didelę įvairovę, daug regioninių patiekalų, visko žinoti neįmanoma, tačiau tai yra mūsų kultūros dalis. Visi regioniniai patiekalai yra mūsų kultūros dalis, nes jau amžių amžius žmonės valgo tuos produktus ir dar niekas nuo to nenumirė. Ar europiečiai storesni negu kitų pramoninių šalių piliečiai? Nemanau. Ir tikrai, jeigu skirtingai pažymėsime etiketes, ne, tai nebus efektyvi priemonė e, prieš nutukimą. Reikia tiesiog vykdyti atitinkamas informavimo kompanijas ir veikti reikia jau nuo pat vaikų darželio, nes jaunimas tikrai labai nedaug dėmesio skiria tam, ką jie valgo ir to, ką jie valgo ver, maistiniai vertai. Ar tai taip pat įtakos pirminių medžiagų, žemės, e, pirminių produktų žemės ūkė gamybą? Na, dėl maistinių medžiagų žymėjimo. Viskas buvo pradėta tam, kad reklama, melaginga reklama neklaidintų vartotojo. Tai apie kągi čia kalbama? Ar čia kalbama apie tai, kad padėtumėm išvengti e, vartotojui klaidų, ar tiesiog mes norime paskatinti vartotoją maitintis teisingai, ar norime padėti vartotojui suvokti, kad kai kurie produktai yra paprasčiausiai kengsmingi. Gal čia mes tiesiog dabar kūrėme kažkokią tai, kažkokį prekės ženklą, kuriuo siekiame nurodyti prastą kokybę tai neturi jokio mokslinio pagrindo. Ir mokslas sako, kad mes tikrai taip vertinti negalime, maisto produktų taip vertinti negalime. Nes nuo to mūsų piliečiai sveikiau maitintis nepradės. Reikia atsižvelgti į žmogų, į jo amžių, į jo gyvenimo būdą, sportuoja ar nesportuoja. Visi šitie maistingumo profiliai yra tikras absurdas. Tai buvo ir praeitie, ir šiandieną taip tebėra. Taigi tos visos išimtys, kurios yra numatytos pagrindiniams e, produktams, regioniniams patiekalams, yra įrodymas, kad tokia savoka funkcionuoti negali, nes tai yra politinė savoka, e, pol, e, tos ribinės vertės yra politinis dalykas ir tikrai ne maisto saugos agentūra apie tai turi kalbėti. Parlamentas turi galimybę kontroliuoti, tai jisai turi tą galimybę ir pasinaudoti tą galimybę jisai turi pasinaudoti bendraudamas su taryba, nes šis klausimas yra grinai politinis klausimas ir jokio mokslinio pagrindo jame nėra. Aš manau, kad visos tuos norindos, nuorodos, kalbant apie maisto produktus, tikrai nieko gero neduoda, mūsų maisto produktai yra puikūs, mes gyvename labai griežtų, griežtų teisės aktų valstybėse narėse ir savo rinkoje tikrai negalime e, rasti prastų maisto produktų. To ir užtenka pasakyti, mūsų piliečiai piliečiams tiesiog reikia pasakyti, kaip maitintis gerai, kaip maitintis racionaliai ir jiems reikia tiesiog e, rekomenduoti daugiau judėti. Žinoma, labai laiminga esu, kad e, tekste yra numatyta išimčių. Tai mūsų vartotojui jau yra geras ženklas. Tokiu būdu jie išvengs dar e, didesnio susipriešinimo su Europą, ypatingai rinkimų išvakarėse. Žinau, kad mes paskutinės kadencijos metu tai, ką mes padarėme dėl maistingumo profilių, viskas turi būti išbraukta, viskas turi būti panaikinta, nes realybės tai netitinka ir tai ne, nepagrysta jokių mokslinių pagrindų. Ir realybėje tai nereikia. Ačiū. Dėkoju, pana Hauken, norėtų dar pasisakyti. Labai trumpai Nemanau, kad reikia vėl leistis į diskusijas. Priėmėme tai, ką priėmėme, o dabar tai reikia išlaikyti savo pozicijas. Tačiau tas faktas, sakyti, kad vaisiai yra e, geras dalykas sveikatai, nežinau, turime grupę žmonių, kurie kenčia nuo antrojo tipo diabeto. Jie yra laikomi pakankamai sveikais žmonėmis, tačiau jie nuolat yra perspėjami dėl kai kurių vaisių vartojimo, siūloma labiau valgyti daržovės. Jie tai supranta. Tačiau nedaug žmonių žino, kad cukraus yra daug daugiau greifruktuose negu apelsinuose. Informacija dėl cukraus koncentracijos ar bendros nuorodos dėl tos koncentracijos yra reikalingos, kad žmonės nekeltų pavojų savo sveikatai, nes žmonės turi turėti galimybę žinoti, kas yra vienam ar kitam maisto produkte. Jeigu norima tai išlaikyti paslaptyje Arba jeigu norime teikti, kad štai šis patieklas yra regioninis, todėl turi būti geras sveikatai, aš nemanau, kad tai yra teisingas požiūris. Žmonės turi turėti galimybę žinoti, ką valgo ir turi turėti teisę apie tai gauti informaciją. Jeigu bus taikomos išimtis, tai reikėtų vėlgi, kad nuorodos egzistuotų, kad būtų neteikiami tokie teiginiai, kad štai produktas yra geras sveikatai, jeigu jie, juose, pažiūrėjau, daug riebalų. Jeigu žmonės neturės informacijos, kaip jie žinos, ką valgyti, o ką ne. Kiekvienas, aišku, renkasi savo gyvenimo būdą, tačiau kiekvienas turi turėti galimybę maisto produktus rinktis žinodamas, ką renkasi. Enough, no problem, Kadangi turime nemažai laiko, galėčiau suteikti žodį jums net keletą kartų. Taigi prašom. Greitai labai pabandysiu atsakyti. Duomenys dėl maisto produktų sudedamųjų dalių jau yra žymėjimo reglamente numatyti. Aš esu visiškai už tai, kad būtų nurodoma, ką mes valgome. Visiškai normalu, kad tai būtų nurodoma etiketėse. Na, o dėl vertinimo. Kaip viskas yra vertinama, kai produktas vertinamas pagal jo e, sudėtį, tai jau yra visai kas kita. Brangus kolegos, galima e, kurti teisės aktus tik tais vidutiniam vartotojui, o vidutinis vartotojas yra, na, sakykime, e, saliginai geros veikatos žmogus. Tikrai negalima atsižvelgti į visas pacientų grupės, kurios turi vienokią ar kitokią patologiją to teisės aktuose e, numatyti tiesiog neįmanoma. Mes esame priversti savo teisės aktus kurti atsižvelgdami į vidutinį vartotoją su, su vidutin, vidutinės sveikatos būklės. Ačiū. Komisijos atstovui norėčiau suteikti žodį, nes jam buvo užduota labai nemažai klausimų. Taigi, žodis ponui Matjudakijai. Thank you, Mr. Chairman. I cannot imagine. Ačiū, ponė pirmininkė. Mes esame parengę priemonių projektą. Pabandysiu atsakyti į klausimus, kuriuos iškėlė gerbiami parlamento nariai. Pirmiausia, ponia Korbei. Norėčiau aiškiai pasakyti, kad kai kalbame apie išimtis, kaip teigiama teisės akte, mes turime omenyje išimtis, e, kad kai kurių produktų nebūtų taikomi maistingumo profiliai. Tai reiškia, kad tie, pro, tie produktam maistingumo profiliai nebus taikomi ir tie produktai turėtų būti parduodami be didesnių apribojimų. Kai dėl draudimo teikti kažkokius maistingumo teiginius, tai čia egzistuoja tam tikras teisės aktas ir ten yra kalbama tik tai apie alkoholinius gėrinius, gė, gėrimus, atsiprašau. Dėl alkoholio koncentracijos padidinimo ar sumažinimo. Tokie pakeitimai yra negalimi. Aš nesu visai tikras dėl to, kaip turėtų būti bendravimo su vartotojais tų maistingumo profilių dėka. Aš manau, kad ponia Zomer atsakė į šį klausimą. Pone Aukiant taip pat galėčiau pasakyti, kad aš kaip, kaip jau sakiau pradžioje, maistingumo profiliai nebus teigiami, teikiami vartotojams. Jie bus tam tikras filtras. Tuo atveju, jeigu tie produktai sukeltų kokiu nors skundų, galėčiau taip pat atsakyti į pono Sieber klausimą. Mes žinome, kad vartotojai renkasi produktus pagal daugelį kriterijų - tinkamumas, skonis, kaina. Tačiau nežinau, kaip yra su maistingumu, jis yra taip pat nemenkiau svarbus kriterijus. Tačiau, kai priėmėme šį teisės aktą, tai nusprendėme, kad maistingumas yra svarbus dalykas ir kad patikimumas produktų yra didesnis vartotojui, jeigu tai yra sveikatai geras produktas. Pritariu, poniai Somer. Manau, kad sutarėme mes visi dėl daugelio dalykų, nesutarim tik dėl keleto. Vartotojo, šv... vartotojo švietimas yra labai svarbus dalykas. Informacija vartotojui yra esminis dalykas. Negaliu sutikti su ponė Zomer kuris sako, kad žymėjimas etiketėmis nėra geriausias būdas e, informuoti vartotojus ir padėti jiems pasirinkti, turint reikiamą informaciją. Aš manau, kad turime sutikti su tuo, kad žymėjimas etiketėmis turi padėti vartotojui pasirinkti maisto produktus. Na, o informacija apie maistingumą nėra kažkoks privalomas dalykas. Mes siūlome maistingumo profil, profilius, ponė Sėber, dėl to, kad yra įrodyta, yra žinoma, kad ta informacija ant pakuotės maisto produkto padeda vartotojui pasirinkti, kai jis perka maistą. O tai Ir yra svarbiausias tikslas. Svarbiausias tikslas yra užtikrinti, kad vartotojas yra neklaidinamas. Kad tai, kas parašyta ant pakuotės, atspindi pozityvius aspektus, dėl kurių jie galėtų rinktis šį produktą. Taip pat jie galėtų matyti ir dėl ko jie turėtų nesirinkti to produkto. Tad štai, ponė Somer, aš manau, kad maistingumas yra tikrai svarbus kriterijus. Na ir paskutinis dalykas, ponė pirmininkė, ne EFSA, ne maisto saugos agentūra rengia šį dokumentą. Tai yra dokumentas, kurį rengia Europos komisija. Yra remiamasi numatyta procedūra. Pone Rodberė, norėčiau pasakyti, kad ši procedūra yra aiški, yra pasakyta, kad tai yra komitologijos procedūra su balsavimu paskui. Uh, parlamentas turės galimybę balsuoti ir tai bus galutinis akordas priimant sprendimą. Dar vienas dalykas pabaigai. Mes nesiūlome individualiems produktams sudaryti maistingumo profilius. Tai bus taiko, taikoma visiems maisto produktams, kai kurioms maisto produktų kategorijoms bus pabrėžiama, kad tai yra aukštos maistinės vertės produktai. Ir bus galbūt rengiami labiau specifiniai profiliai, kurie skirsis nuo tų, kurie yra siūlomi šiandien. Ačiū. Okay. Thank you very much indeed. Uh, I have Ačiū. Jums yra dar du ar trys asmenys norintis pasisakyti. Pone Zyber. Kadangi Kadangi turime laiko, dar kartą užduosiu savo klausimą, į kurį neatsakė komisijos atstovas. Reikia, svarbiausia, kad e, vartotojai priimtų teisingus sprendimus. O mūsų, mano klausimas būt, buvo toks, ar komisija numatė kokias nors studijas, kuriomis remiantis būtų galima pasakyti, e, kaip priima sprendimus, e, sprendimus vartotojai, tuos neracionalius sprendimus. Ar komisija turi ketinimą atlikti tokią studiją? Mrs. Auken. Jeg ved ikke, om vi vil opfordre kommissionen til også at lave de undersøgelser. Det lyder som... Net nežinau, ar komisijos paprašysime tokias studijas atlikti. Manau, kad ir taip darbo dabar komisija turi. Aš apgailestauju dėl to, kad dėl intensyvaus lobizmo mes atsidūrėme tokioje situacijoje. Mes išklausėme daug nuomonių, E, buvo labai viskas atidėdinėjama ir dabar jau atidedama kitai kadencijai. Čia norėčiau komisijos atitinkamai paklausti ir iš anksto dėkoju už atsakymą. Uh, Mr. Maturakis, uh, would you like to add something uh, to uh, the Mr. Zivas question? Pone Maturakis, ar norėtumėte kai ką pridurti? Uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Komisija neužsakė jokių konkrečių tyrimų dėl vartotojų elgsenos. Tačiau reikia pasakyti, kad įvairūs tyrimai yra vykdomi ir komisija, kaip jau sakiau, puikiai žino apie tokius tyrimus. Nors maistingumo profiliai nėra pats svarbiausias dalykas daugumai vartotojų, tačiau yra tokių vartotojų, kuriems tai yra svarbu. Čia. Labai Jums ačiū. Tai buvo paskutinis šios dienos posėdžio darbo atvarkės punktas. Dėkoju už pasikeitimą nuomonėmis ir tikiuosi, kad rytoj visi dalyvausite posėdėje, nes mūsų darbo atvarkė yra tikrai labai užimta, tai bus paskutinis mūsų komiteto posėdis ir norėčiau Jums priminti, kad kviečiu visus bendrai komiteto nuotraukai per pietus, taip pat kviečiu visus vyno taurės vakare. Taigi ačiū Jums dar kartą labai ir gražus vakaras.